Dear colleagues. Kągi gerbiami kolegos. Sveiki susirinkę. Ir dabar laikas pradėti balsavimą. Galime pereiti prie devintojo mūsų darbo tvarkės klausimo. Tai yra elektroninis balsavimas dėl Japonijos sprendimo atnaujinti banginių medžioklę per 2015-2016 metų sezoną. Na ir jeigu jau esate pasirengę, turite savo balsavimo korteles, pradedame balsavimą. Ar visi balsavote? Panašu, kad ne, dar duosiu šiek tiek laiko. Nagi, laukiu. Laukiu, kol visi balsuosite, ar jau? Balsavimą galime baigti. Panašu, kad beveik vien balsiai buvo balsuota. Ne, šiek tiek suklydau. Pritarta šiam sprendimui. Galime pereiti prie antrojo balsavimo. Tai yra klausimas tarybai, kurį atsakoma žodžiu. Balsuojame dėl šio klausimo tvirtinimo. Ar visi balsavote? Tikiuosi, kad visi balsavote pritarta. Buvo. Ir dabar pereikime prie kito mūsų darbo atvarkės punkto. Balsavimas jau baigtas, kaip supratote. Ir dabar komisijos ataskaita Europos parlamentui ir tarybai E, dėl 2013 m. spalio 22 dienos Europos parlamento ir tarybos sprendimo dėl didelių tarp valstybinio pobūdžio grėsmų sveikatai, kurio panaikinimas sprendimas 2119 mm, gyvendinimo ataskaita bus pristatyta. Išklausysime komisijos atstovus. Na ir nedelsdamas norėčiau suteikti žodį e, ponui Džonui Ryanui. Jis yra vykdantysis e, visuomenės veikatos skyriaus santė direktorate direktorius. Ir norėčiau paraginti visus narius, kurie bando išeiti iš salės padaryti tai sparčiau. Ir tikiuosi suteiksite galimybę dabar mums e, išgirsti pono Rajano pasisakymą. Jis pateiks daugiau informacijos apie komisijos poziciją, tad žodis jums, pone Rajanai. Ačiū labai gerbiamas pirmininkė, ponios ir ponai. Norėčiau pristatyti šią ataskaitą, kuri buvo parengta ir ataskaita buvo parengta pagal 19 sprendimo straipsnį. Ten yra sakoma, kad praėjusiu metu lapritį ta ataskaita turėjo būti parengta ir pateikta. Ir kas trejus metus po to turėtų būti parengta. Tad pirmoji ši ataskaita yra e, ir yra peržiūrimas sprendimo įgyvendinimas. Trumpai pristatysiu pamatinę informaciją. E, šis sprendimas 1082-2013 metų sprendimas pakeičia ankstesnį ES teisės aktą, kuris galiojo keletą metų ir e, kuris buvo taikomas tik užkrečiamoms lygoms po SARS viruso protrukio Na ir pasikeitimai šiame tekste lyginant su ankstesniu tekstu yra tai, kad praplečiama sistemos taikymos rytis ir dabar jau kalbama ne vien tik apie užkrečiamasias lygas, tačiau apie visas grėsmės veikatai, aplinkosauginės grėsmės, taip pat bioterorizmo grėsmę. Tačiau sprendimo taikymo sritis jau yra daug platesnė Na ir pirmasis ir svarbiausias naujojo teisės akto pasiekimas yra tai, kad buvo uh, suformuotas uh, sveikatos e, saugos komitetas. Jis buvo įsteigtas taryba 2001 metais, tačiau tai buvo padaryta neformaliu pagrindu. Na ir tas teisinis tekstas 1082, kurį šiandieną aptarėme, uh, E, formaliai tvirtina sveikatos e, saugos komiteto veiklą ir tai sudaro galimybę valstybėms norėms koordinuoti su komisija reakciją į kylančias tarp valstybinės grėsmės sveikatai ir rizikos valdymo modelius. Yra ir kitų naujų įdomių elementų šiame teisės akte. E, apie tai kalbama ketvirtajame ataskaitos puslapyje ir ten yra kalbama apie pasirengimą tarp valstybinėms grės, grėsmėms sveikatai. Ir čia taip pat jau yra mūsų veikla praplėsta. Ir teisės aktas dabar apima jau ir tą pasirengimą tarp valstybinėms grėsmėms, tad valstybės narės privalo e, rengtis tokiems galimiems atvejams ir taip pateikti ataskaitas komisijai bei daryti tai reguliariai. Ir tose ataskaitose Tai turi pateikti informaciją apie tarptautinių teisės reglamentų įgyvendinimą, taip pat bendradarbiavimą tarp e, sveikatos priežiūros sektorių ir kitų sektorių ir taip pat e, verslo atstovų įsitraukimą pristatyti. Tad toks yra antras pasikeitimas, kaip jau minėjau, visų pirma sveikatos saugos komiteto įsteigimas yra pirmasis pasikeitimas, tada pasirengimo uh, stiprinimas ir buvo atlikta pirmoji valstybių narių apklausa, buvo teiraujamasi, kaip jos padidino savo pasirengimą tarp valstybinėms grėsmėms sveikatai ir dabar aptarėme šią temą su sveikatos saugos komitetu, buvo nustatyta įvairiausių trūkumų atliekant apklausą ir dabar bandome su valstybėmis narėmis įvertinti, kaip tos trūkumus būtų galima pašalinti žiūrima, ar galbūt būtų galima skatinti investicijas į sveikatos programas, atlikti šalių vertinimus. Na, yra įvairiausių formų, įvairiausių iniciatyvų, kurių būtų galima imtis, e, atsižvelgiant į vairių grėsmių sveikatai protrukius kaip būtų galima padidinti valstybių narių pasirinkimą. Dabar dėl medicininių priemonių įsigijimo, bendro įsigijimo, tai taip pat yra naujas dalykas ir valstybėms narėms dabar yra sudaryta galimybė e, įsigyti, kartu įsigyti tas medicininės priemonės skirtas kovoti su iškrečiamomis lygomis. Ir džiaugiuosi galėdamas pranešti, kad šiuo metu 14 valstybių narių 14 metų birželio 20-ąją pasirašėsi sustarimą, bet to devynios papildomos narės po to dar prisijungė prie susitarimo. Tad tas bendras viešųjų pirkimų sustarimas tikrai gana e, sparčiai žengė į priekį ir balandžio 18-ąją, e, per balandžio 18-ąją vykstančią ministrų tarybą Vokietija taip pat pasirašysi sustarimą ir tai reikš, kad tikrai gana ženklus valstybių narių skaičius jau bus pasirašęs E, tą susitarimą dėl galimybės e, kartu e, įsigyti medicinos prietaisus ar vaistus. Tačiau kol kas laukime Bulgarijos ir Lenkijos atsakymų. Tai yra vienintelės dvi likusios valstybės narės, kurios kol kas neprisijungia prie to proceso. Dabar kalbant apie epidemiologinę priežiūrą, tai yra kita teisės akto dalis, renkami duomenys apie lygų protrukius, apie užkrečiamas lygas ir tie procesai yra stiprinami. Mes taip pat intensyviai dirbame su Europos užkrečiamųjų lygų prevencijos centru ir šiuo metu yra 47 lygos, kurios patenka į šią sistemą, į šią stebėjimo sistemą. Ir jeigu įvyksta vienos ar kitos lygos protrukis, tada valstybės narės privalo informuoti apie tai, e, ne tik e, iš karto paskelbti perspėjimą, tačiau ir taip pat e, tokią metinę ataskaitą parengti. Na ir taip pat e, ankstyvojo perspėjimo ir reagavimo sistema yra konfidenciali sistema, kuris sudaro galimybę valstybėms narėms keistis informaciją apie tokius lygų protrukius. Ir ta sistema naudojama kasdienių pagrindų. Ir aštuntame ataskaitos puslapyje galite matyti, kad 168 pranešimai buvo paskelbti. Ir 144 komentarai taip pat buvo paskelbti reaguojant į tuos pranešimus, tad tai yra tokia gyva uh, Um, sistema, e, reaguojant į besikeičiančią situaciją. Ir viena iš valstybių narių šiandieną e, prasidėjo vienos lygos protrukis, taip pat ir ši sistema yra naudinga skelbiant informaciją apie Zikos virusą. Tad e, tai yra naudinga valstybėms narėms. Europos E, lygų kontrolės ir prevencijos centras yra tos bendros rizikos valdymo procedūros dalis ir jie taip pat teikia rizikos vertinimo ataskaitas, kurios sukuria tam tikrą pagrindą valstybėms narėms rengiant koordinavimo priemonės. Ir mūsų ataskaitoje galite matyti, kad buvo atlikta 28 rizikos vertinimai per tą laikotarpį, juos atliko Europos lygų prevencijos ir kontrolės centras Ir taip pat vyko nemažai mm, specialaus komiteto susitikimų, kur buvo aptarti tie rizikos vertinimo dokumentai. Be to, pagal teisės aktus e, yra numatyta prievalė e, paskelbti informaciją apie galimas e, grėsmės veikatai. Ir kalbant apie meris koronavirusą, apie poliomelito protrukį, ebolos protrukį, taip pat apie Zikos virusą. Pasaulio sveikatos organizacija e, paskelbė tokią mm, grėsmės visuomenės sveikatai mm, statusą, tačiau mes savo nuostatomis šiuo atžvilgiu ir nepasinaudojame. Tad, e, ponios ir ponai, man atrodo, kad čia ataskaita pateikė gerą atžvalgą susijusią su sprendimo įgyvendinimu Ir tai yra tarsi toks judantis taikinys, nes kiekvieną dieną susidurime su naujomis problemomis, naujais lygų protrukiais, reikia atlikti naujus rizikos vertinimus ar naujų priemonių imtis. Tad dauguma mano turimos informacijos yra tokio labiau bendro pobūdžio, nes situacija keičiasi sparčiai ir keičiasi kasdien. Ačiū. Ačiū labai. Dabar norėčiau nedelsdama suteikti žodį mūsų e, pranešėjų praeitie rengusiam e, pranešimą šiais klausimais. Ponas Patnio, prašau. Dabar. E, Dėkuoju, pirmininkė. Kaip jūs tik mums priminėte, aš iš tiesų buvau pranešėjas atsakingas už rimtą grėsmę sveikatai tarp valstybinių mastų ir pirmiausia noriu padėkoti generaliniam direktoriui iš DG Sante, ponu Ryan, už pranešimą. Labai naudinga buvo išgirsti tai, ką jisai pasakė e, dėl teksto gyventinimo. Mes per pasirengimą laikotarpį dirbome labai gerai ir norėčiau padėkoti John Ryan už tai, kad man Tai pateikė daugiausia mm, daug informacijos apie sveikatos e, saugų, saugos komiteto darbą. Ir atsižvelgiant į dabartinę pranešimą, mes kaip parlamentarai matome, kad tai, ką mes e, čia prieimėme, e, buvo įgyvendinama. Ir darybos prasidėjo 2013 lakryčio 6 ir mes kalbėjome apie tai, kad reikia apsaugoti piliečius nuo rimtos tarpvalstybinės e, rizikos sveikatai. Ir mūsų sistema iš ištestavo ebolą, kuri labai smarkiai paveikė vakarų Afriką. Ir 2014 m. kovo mėnesį mes žinome, kad iki 2016 metų 208 tūkstančiai 28 e, tūkstančiai žmonių e, nukentėjo nuo ebolos, o 11 tūkstančių mirė. Ir dėja, e, tarptautinė bendruomenė žinias gavo per vėlai. Aš čia kalbu apie tarptautinę bendruomenę, ne apie konkrečiai Europos Sąjungą. Tačiau mes tarytum sus, per vėlai E, susigrėbėme. Mes e, diskutavome apie ebolą čia ir mes pastebėjome, kad per šitą sprendimą priimtos e, priemonės padėjo mums labai greitai ES lygmenių užtikrinti atitinkamą apsaugą. Taip pat mes padarėme tam tikras išvadas, išmokome tam tikras pamokas dėl rizikos sveikatai. Pažiūrėkime į ziką dabar mes kaip tik su to susidurėme, mums reikia daugiau nei tik keistis informaciją, kaip buvo su ebola. Mums reikia koordinuoti veiksmus tarp valstybių narių. Ir vėlgi, pagrindinis mūsų sprendimo tikslas yra susijęs su tuo. Ir manau, kad jis tikrai pridėjo vertės prie sprendimo prieimimo. Toliau turiu klausimą. Savo ataskaitoje sakote, kad informacija, kurią pateikia valstybės narės per Mm, šitą portalą parodė nacionalinius netikimus dėl to, kaip yra gyvenama e, gyvenimas bendradarbiavimas skirtingose sveikatos priežiūros skyriuose. Kokias priemonės jūs pritaikėte, kad užpildytumėte tas sprages ir užtikrintumėte vienodas sąlygas visoms valstybėms narėms? Noriu Jums padėkoti už prevencinį darbą, už tai, kad veikiate iš anksto ir tai, ką Jūs darote 2000 nuo 2013 metų dėl e, bendrųjų pirkimų, dėl bendrų priemonių pritaikymo. Ir perkant e, sveikatos priežiūros ir apsaugos įrangą, e, tai buvo tikrai daug nuveikta. Mat, žinome, kad 2009 metų gruodį kilus gripo protrukį, kas įvyko. Taigi yra valstybių narių, kurios nori koordinuoti savo veiksmus, jos e, pirko e, vakciną šiandien bei ten, ne visas jas sunaudojo ir taip toliau. Ir buvo labai daug likučių ir tai labai daug kainavo e, tai buvo neefektyvu. Taigi dabar mes turime centralizuotai žiūrėti į pirkimus ir aš tikrai labai dėku, manau, kad taip yra dėl to darbo, kurį mes atlikome čia ES koordinuodami savo darbą. Dėkuoju, pone Graštet. Dėkuoju, pirmininkė. Ačiū suteiktą informaciją. Labai svarbi informacija. Mes matome, e, kad yra, atsiranda vis naujos epidemijos, ebola, dabar zika. Ir mes visada uh, neva turime būti budrus dėl naujos epidemijos protrukio. Ir mes turime rasti tos trūkumus, kurie egzistuoja, tos silpnasias pusės, kurios buvo pabrėžtos ir mes turime rasti tinkamas priemonės. Ir turėčiau pasakyti, kad labai svarbu pagalvoti apie antimikrobinį atsparumą šiame kontekste. Kalbame ne tik apie e, tarpvalstybinę riziką. Tai svarbu visiems ir mes turėtume atsižvelgti į mūsų mąstymą. Pasižiūrėti, kaip mes galvojame. Man labai buvo malonu išgirsti tuos, kurie sakė, kad galiausiai visi supranta, jog reikia organizuoti bendrus pirkimus ir tai veikia. Aš e, šiek tiek nerimavau, gaudama, e, remdamasi tą informaciją, kurią aš turėjau. Man atrodo, kad situacija neveikia taip, kaip norėtųsi. Ir pirkimų e, valstybė, valstybės narės tinkamai neišnaudoja. Ir neva jie buvo naudojami daugiau ne, asmeninės apsaugos įrangai pirkti pacientams, kurie nukentėjo nuo užkrečiamų lygų. Tačiau iš tiesų mums atrodo, jog esame e, reikiamoje, e, reikiamame kelyje ir yra tik tais pusė valstybių narių, kuriuos įgyvena šitas priemonės, prisėmė tos įsipareigojimus. Tačiau jeigu e, norite daryti greitesnę pažangą, tai reikia pagalvoti, kokias priemonės jūs numatote toms valstybėms narėms, kurios dabar ne nenaudoja šitos sistemos. Ačiū. Aš dabar matau kitus, ne, nematau kitų kolegų, kurie norėtų pasakyti. Ponas Tučinį. E, Dėkuoju, pirmininkė. Vos spėjau sugrįžti. Taigi, klausimas susijęs su sveikatos apsauga nėra tiesiog susijęs su ebola, zika ar panašiamis didelėmis grėsmėmis yra ir kitų dalykų. Ir pavyzdžiui, MR. E, tai nėra tokio e, didelio profilio e, infekcija, tačiau taip pat reikalauja koordinavimo ir priemonių planavimo. Ir aš tai minėjau. Ir Aš norėčiau paminėti antimikrobiologinius produktus, kurie yra naudojami uh, E, gyvulininkystėje ir mm, mėsos e, gaminių pramonėje. Ir žinome, kad e, tie antimikrobiniai vaistai patenka į maisto grandinę ir nėra tinkami žmonių maistui. Mes turime galėti spręsti, kovoti su lygomis, vykdydami oficialias kontrolės ir turime e, taip pat spręsti grėsmės visuomenės sveikatai ir skubiaus atveju, skubių atvejų problemą, tai gali būti aišku ir dėl didelio migrantų antplūdžio, kurie e, galbūt e, turi hepatitą B, serga tuberkuliozę ar šiltinę ir panašiai, ar difteritų. Pabėgėliai, migrantai turėtų būti skiepijami kad turėtų imunitetą. Tačiau, kai pabėgėlis perlipa per tvorą, tai visko gali atsitikti. Ir tai yra platus europinis reiškinys, turėsime tai spręsti. Taigi, noriu paklausti, kaip jūs e, spręsite šitą problemą, taikydami visuomenės sveikatos e, priemonės. Ir taip pat žinome, kad tos priemonės gali būti e, fragmentiškos, priklauso nuo valstybės narės ir netgi gali būti priklausoma nuo regiono. Uh, Pone Dornano. E, ačiū pirmininkė. Šiame komitete gerai atsimename, kad visuomenės sveikatos priemonės buvo priimtos reaguojant į e, rimtą grėsmę sveikatai valstybių narių lygmenių. Ir tai svarkiai priklauso nuo valstybės narės e, požiūrio. Mes kalbame apie standartų dalymas, remiantis informacijos pasikeitimo platformą ir panašiai. Aš turiu pabrėžti, kad svarbu yra mm, užtikrinti asmens duomenų apsaugą, ypač kai kalbame apie ankstyvo perspėjimo sistemą. Komisija savo pranešime e, užtikrina, jog yra gerbiamas privatumas, tačiau e, ar taip yra iš, tiek, iš tikrųjų, atsižvelgiant į tarptautinę sveikatos direktyvą. Tai yra gerai, tačiau PPO praėjusiais metais buvo kritikuoja. PSO praėjusiais metais buvo kritikuojama dėl to, kad ji per daug biurokratiška, per lietai reaguoja į krizės. Ir mes tikimės, kad e, Europos reakcija e, šiuo atveju nesibaigs tokiu pačiu lietu rezultatu. Ačiū. Ačiū, jeigu daugiau niekas neturi klausimų, aš norėčiau suteikti e, žodį e, komisarui Rain. E, dėkuoju už klausimus ir komentarus. Aš norėčiau mm, pakomentuoti. Pirmiausia, kągi komisija daro, kad būtų įspręstas mūsų klaidų trūkumų klausimas. E, Dėl bendrų veiksmų galėtų būti labai geras pavyzdys e, projektas susijęs su laivų e, higiena, sanitarija. Taip siekiama kontroliuoti užkirsti kelią užkrečiamoms lygoms. Ir faktiškai viso, visų valstybių narių uostų valdžios, e, uosto administracija bendradarbiauja su laivybos e, įmonėmis e, siekdami užtikrinti, kaip užtikrinti geresnį atsekamumą laivų pervežimo sektorija. Tai buvo vienas iš tų dalykų, kurį mes identifikavome kaip trūkumą uh, mūsų kontrolės sistemoje. Taip pat mes raginame šalies įvertinimą, nes pati šalis turi įvertinti, kaip jie įgyvenino teisės aktus. Ir tai yra visai kitas reikalas nei tada, kai kažkoks išorės asmuo atlieka įvertinimą ir parengia pranešimą, nes tada yra patiriamas spaudimas. Tai yra dar vienas dalykas, kurį mes ketiname įvesti. E, mes ketiname pasitelkti išorės asmenys, kurie padėtų atlikti kolegų peržiūrą, pavyzdžiui, analizuotų, kaip funkcionuoja laboratorijos, kokie yra valstybinarių pajėgumai ir taip toliau. Tai yra tik du pavyzdžiai, tačiau penktame puslapė mes turime daugybę kitų pavyzdžių dėl šios iniciatyvos. Dėl antimikrobinio atsparumo, kuris buvo minėtas du kartus. E, turiu paminėti, kad tai yra globalus klausimas ir jis takoja ne tik e, visuomenės sveikatą, bet ir e, gyvūnų sektorių mokslinius tyrimus ir plėtrą ir panašiai. Ir komisija e, dabar jau yra parengusi keletą veiksmų, veiksmų planą ir dabar mes stengiamės įvertinti kaip ten galėtume pasiūlyti papildomas stipresnės priemonės, kurios padėtų spręsti antimikrobinio sparumo klausimą per ateinančius metus. Taip, komisija turi tokį planą ir e, šis darbas jau vykdomas ir e, tai yra pirmasis mūsų prioritetas siekiant užtikrinti žmogaus sveikatos, sveikatos saugumą. Ir tai e, ir taip pat žinome, kaip gyvuliams naudojami antibiotikai, kokią įtaką daro žmogaus sveikatai. Taigi labai svarbu E, sukurti e, naujų priemonių ir mes labai norėtume artimai bendradarbiauti su PSO, nes nesvarbu, kiek e, mes būtume pagernę mūsų rezultatus antimikrobinės formos rytėje Europoje, mes esame priklausomi nuo kitų šalių, todėl mes dabar labai artimai bendradarbiavame su JAV antimigropinės parumo srityje, su Kanada taip pat ir Norvegija. Taigi mes e, telkiame vienodai mąstančių šalių grupę. Ir šiek tiek norėčiau pakalbėti apie migracijos sveikatą. E, buvo paminėtas hepatitas B, tuberkuliozė ir difteritas diferija. Ir iš tiesų komisija šiuo metu mano, kad užkrečiamų lygų protrukis tarp pabėgėlių pastaraisiais metais labai ryškus Europos Sąjungoje. Ir jie, yeah, na, tai krizės nesukėlė, nes tai buvo tiesiog atskiri m, užkrečiamų lygų atvejai, tačiau uh, buvo daug sužeistų žmonių susijusių, e, o tai susijęs su tuo, kad žmonės, kurie kirto viduržėmio jūrą, buvo prastos būklė, būsenos. Taigi, žmonės bėga nuo karo. Ir e, labai sunkiamis aplinkybėmis kėlėsi per dužėmio jūrą, e, patyrė stresą. Taigi mes nepastebėjome per savo priežiūros sistemą Mes pastebėjome per savo kontrolės sistemą, kad buvo nemažas protrukis e, užkrečiamų lygų tarp e, pabėgėlių. Taip pat mes turime savanoriškų, e, savanoriškos sveikatos kortelės sistemą, tai yra žmogus savanoriškai atvykęs į šalį gali būti patikrinamas. Ir, ir tada, kur bevažiuotų, jisai jau turės tam tikrą asmens sveikatos kortelę ir mes raginame, ketiname įdėkti pabėgėlių sveikatos kortelės sistemą, kad būtų užtikrinta, kad žmogus būtų patikrinamas ten, kur jis e, atvyksta ir viskas būtų aišku jau toje šalyje, į kurią jis yra perkeliamas ar, ar atkeliauja. Taip pat e, dėl, e, dėl kontrolės sistemos, dėl, dėl asmens duomenų apsaugos E, tai daro nepriklausoma organizacija. Mes e, dar kai ką pakeitėme, kad ta sistema būtų dar saugesnė. Tai ypač yra susijęs su informaciniam technologijom, e, tos sistemos saugumu, tačiau taip pat mes siekime užtikrinti gerą prieigą prie tos sistemos. Ir kai yra atliekamas sveikatos tikrinimas, galima būtų prieiti prie tos sistemos. Dėl to, kaip PSO reagavo į ebolos protrukį, buvo parengta ataskaita E, kurią e, parengėme e, pasaulio sveikatos asamblėjai ataskaita apie PSO reakciją į ebolos protrukį. Ir ten rašoma apie tai, kaip galima būtų sustiprinti tarptautinius sveikatos teisės aktus. ES šiame procese labai dalyvauja, siekiant padėti PSO rasti būdus geriau įgyvendinti tarptautinius sveikatos teisės aktus. Kita savaitė bus apmastoma E, suvažiuos visos, viso pasaulio vyriausybės. Ir apie šitą klausimą bus kalbama. Tai bus konferencija, kurią organizavo Prancūzijos vyriausybė ir komisija, kurią organizuoja. Ir mes tikimės, kad mes taip pat galėsime prisidėti, stiprindami tartutinę sveikatą. Ačiū. Now... Dėkoju komisijai. Taip, dabar reikės daryti pertraukėlę trumpam nes vicepirmininkas Katainen dar atvyko, penktą valandą atvyks. Ir tuomet dėl to reikia palaukti apie 10 minučių. Taigi trumpa pertukėlė. Dear colleagues. Kągi, brangus kolegos, teskime darbą. Buvome padarę nedidelę pertraukėlę, tačiau dabar jau esame pasirengę paspausti starto mygtuką ir dar kartą pradėti savo darbą. Sveikinu komisijos pirmininko pavaduotoją Jirki Kataineną. Envi komitetas tikisi vaisingų diskusijų dėl metinio struktūrinio dialogo bei jo vykdymo. Norėčiau daugiau išgirsti apie darbo programos 16 metams įgyvendinimą, taip pat apie jūsų prioritetus po 16 metų. Taip pat norėčiau pasakyti, kad šio apsikeitimo nuomonėmis tikslas yra daugiau sužinoti apie žiedinės ekonomikos veiksmų plano įgyvendinimą ir pasiekimus. Envi komitetas e, atidžiai seka to plano įgyvendinimą ir labai džiaugiuosi, kad jūs atvykote į mūsų komitetą ir pateiksite daugiau informacijos apie tą pažangą, kurią pasiekėte ir tai darote nuolat, atvykstate pas mus e, du kart per metus, tad dėkoju Jums ir už Jūsų dalyvavimą mūsų šiandienos posėdėje. Ir nedelsdamas norėčiau suteikti žodį jūsų įžanginiam pasisakymui, o po to jau galėsime išklausyti kolegų klausimus. Gerbiamas pirmininkė, e, gerbiami parlamento nariai, ačiū labai, kad suteikėte galimybę šiandieną su jumis padiskutuoti, taip pat išklausyti ir jūsų, Envi komiteto narių nuomonės įvairiausiais klausimais. Kaip žinote, mūsų bendradarbiavimas yra itin glaudus ir komisija labai džiaugiasi, kad su Europos parlamentu vyksta toks struktūrinis dialogas, tai padeda mums susitelkti ties svarbiausiais dalykais ir daugiau dėmesio skirti strategijams bei savo pasiūlymams. Sveikatos apsaugos ir aplinkosaugos klausimų trukimas jos politikos rytis yra labai svarbus dalykas, tai yra būtina sąlyga tam, kad pasiektume savo įsipareigojimus numatytas pagal 2020 metų darbo tvarkę, tvariai plėtrai bei tūkstančių vystymas tikslus, kad pasiektume. Tačiau yra ir atskirų sričių, kas labai svarbios, yra pačias transportas. Ten mūsų veiksmai dažniausiai būna labiau horizontalus, taip pat čia pasakina yra apie žiedinę ekonomiką, Europos semestrą ir investicinį planą. Pirmiausia, tvarios plėtros tikslai. Tai yra mūsų prieigos ašis. Komisija toliau ketina vaidinti esminį vaidmenį gyvendindama bei stebėdama 2030 metų darbo tvarkę dėl plėtriosios taiklos, e, tvarios plėtros ir taip pat e, stebėti septyniolika tikslų, kai tą numatyti. Numatėme tolesnius veiksmus dėl tvarios Europos ateities ir taip pat siejame tai su tvarios plėtros tikslais ir numatome peržiūrėti 20 metais. Taip pat numatome tvarę plėtrą socialinėje srityje ir aplikosaugos srityje. Švedinės politikos srities paskinė, kad ES gali pasiekti daugumą darbotvarkės tikslų ir siekinių, nes jie yra labai, labai gerai suderinti su komisijos prioritetais bei su strategija Europa 2020 augimo ir darbo vietų kūrimas piliečiams bei konkurencingumo didinimas yra aiškus komisijos prioritetas ir mes to sieksime. Toliau, bei įvairovė. Čia reikia siekti tinkamai gyvendinti ir efektyviai gyvendinti esamą sistemą. Labai svarbu galėti reaguoti ilgalaikius iššūkius, pavyzdžiui, išteklių šikvojimą bei mažėjantį išteklių tiekėjų skaičių bei taip pat demografinius pokyčius. Ir šie ištekliai gali tapti užlikinės ekonomikos valdžiaisiais veiksniais, kaip jau esame padarę su kitos, kitose sritise. Dėl pačios iniciatyvos siekiame numatyti išsamesnė stebėjimo sistema galėtume stebėti tikslus ir siekinius pagal 30 metų darbo tvarkę. Būtent tai siekiam padaryti šiemet, šiemet numatyti žingsnis kitiems metams. Toliau ketiname plėtoti darbus pagal keletą skirtingų darbo tvarkių, pavyzdžiui, ketiname įgyveninti žiedinės ekonomikos paketą bei taip pat dirbti energetinės sąjungos srityje. Išorės politikos rytyje sieksime, kad ES galėtų pasiekti tikslų pagal 20 metų darbo atverkę. Taip pat sieksime, kad tų tikslų būtų pasiektas sėkmingai. Toliau žydinė ekonomika. Po vicepirmininkų Timermanso ir mano paties pristatymų, kurie buvo parlamentui atlik, pristatyti gruodžio antrą dieną. Ir vėliau buvo patiktas žydinės ekonomikos paketas, Galiu pasidžiaugti, kad e, prasidėjo Europos parlamento diskusijos tiek dėl veiksmų plano, tiek dėl atliekų pasiūlymų. Džiugu, kad matote, jog mūsų pasiūlymai yra tarpusavį susiję, kad yra vieningas paketas ir šis paketas yra vienas iš elementų, kaip sieksime užtikrinti Europos komisijos dešimties punktų e, planą, kaip užtikrinti ekonomikos augimą darbo vietų kūrimą Europoje. Taip pat matome pasaulinį sutarimą dėl klimato kaitos ir reikia to pasiremti. Taip pat reikia sureaguoti ir į jungtinių tautų darbo atvekę 2020 metams dėl tvarios plėtros. Tad manau, kad šis, šis savo veiksmės galime visus prie viso to tiklo prisidėti. Taip pat svarbu atkreipti daugiausia dėmesio į tvarę verslo plėtrą. Žiedinė ekonomika gali ženkliai pagerinti ES verslo konkurencingumą. ES jau yra žaliosios ekonomikos pasaulinė lyderė. Jeigu dar pavyktų padinti išteklių efektyvumą, sumažinti kaštus bei išteklių kaštus, tai būtų galima tą konkurencingumą, tą konkurencinį pranašumą dar sustiprinti. Inovacijos yra labai svarbus dalykas, kad būtų galima kurti antrinių žaliavų rinką ir gerinti Europos konkurencingumą. Mes sieksime dėti visas pastangas, kad užtikrintume tvarę gamybą Europoje. Numatysime tinkamą sistemą investicijoms, inovacijoms bei naujosioms technologijoms, kurs, ir skatinsime investavimą į žemės ekonomikos principas tikras technologijas. Ir taip pat kursime sistemą, kuri yra palankiai augimui, būtent Europos pramoniai bei MVI. Nauji verslo modeliai taip pat vadinti vis svarbesnį vaidmenį. Pagal strategiją 2020 komisija investuos 50 milijonų eurų į inovatyvės strategijas. Taip pat numatyti per 3 milijardai eurų aplinkos saugos ir klimato kaitos veiksmams bei susijiems veiksmams periodai nuo 4 metų iki 20 metų. Taip pat komisija kaip dėmesį į tvarę infrastruktūrą ir tam nukitas yra Europos strateginių investicijų fondas bei struktūriniai fondai. Taip pat testuojame idėją sukurti naują platformą kartu su Europos investiciniu banku bei valstybėmis, e, valstybėmis narėmis. Yra įvairių pasiūlymų dėl veiksmų plano ir reikia užtikrinti, kad veiksmų planas tinkamai sutvirtintų veikiam e, einančius procesus. Taryboje Niderlandų iniciatyva veiksmo planas buvo aptartas aplinkosaugos darbo grupėje, bet taip pat ir konkurencingumo tarybos taryboje. Džiaugiamės taip pat diskusijomis ir Europos parlamente. Labai svarbu, kad teisėkuros institucijos bendrabiautų ir padėtų išnaudoti paketų potencialą. Įgyvendinimo darbai vyksta tinkamai laiku, kai ką bus galima gyventi ir šiemet. Pavyzdžiui, pasiūlymas dėl atnaujinto trašų reglamento bus atnaujintas artimiausių metų. Tačiau ambicijų ir planų nepavyks įgyvendinti, jeigu nebus sukurta tinkama sistema investavimui ir nebus numatytas tinkamos finansinės priemonės. Reikia efektyviai pasinaudoti plat... plačiai prasme finansinę sistemą, kad būtų galima nukreipti šias lėšas e, tvariai plėtrai ir taip pat turėtų padėti pasiekti įsipareigoms, kurios numatėme Paryžiuje prieš metais, bet taip pat New York'e dėl 2020 metų darbo tvarkės. Kapitalo rinkų sąjunga numato ir tai kapitalo, sąjungos, kapitalo rinkų sąjungai reikia komisijos tolesnių veiksmų, kurie skatintų platesnės investicijas ir ketiname šių veiksmų imtis per šių metų žalę savaitę tuomet raginsime investuoti į žalesnę ateitį. Taip pat esame jau išskyrę efektyvų išteklių panaudojimą kaip vienas svarbiausių tikslų. Sieksime, kad Europos, finans, Europos uh, Europinis finansavimas padėtų didinti išteklių naudojimo efektyvumą bei skatinti perės prie žinės ekonomikos bei mažaglės naudojančios ekonomikos projektai, kurias finansuoja Europos investicijų bankas, taip pat įvairiose srityse, e, pažiūrėjau, statybose, bei taip pat perdirbimo srityse yra, yra numatyta investuoti į naujos perdirbimo įmonės, metalų, pažiūrėjau, perdirbimo, taigi yra įvairių projektų, taip pat ir Airija yra atskiras projektas su vandens apdorojimu ir vandens tiekimu ir tai turės pagerinti vandens tiekimą visoje šalyje. Taip pat pasakyta, kad žemės ekonomikos veiksmų planas e, teiks daug galimybių valstybėms narėms, kitiems veikėjams ir verslui. Ir šiame kontekste norėčiau pasakyti, kad reikia dėti daug pastangų, kad paskatume inovacijas aplinkos saugos ir sveikatos rytise. Verslininkai supranta, kad verta yra kaip dėmesį aplinkos saugos poreikius ir jie supranta, kad veiksmai šiandien padės jiems aukti ateityje. Europos įmonės valdo trešdalį žalios ekonomikos rinkos ir tai siekia virš trilijono eurų. Tačiau būtų galima užimti didesnę šios rinkos dalį, jeigu geriau paremtume verslus, taip pat matytume geresnės gairės ir stimuliuotume verslą. Neseniai buvo peržiūrėtas veiksmų planas ekologijos ryčiai ir juos siekiama įtraukti ekoinovacijos klausimus į kitas politikos rytis. Ekoinovacijų veiksmų planas ir strategija bei sistema numato, tai yra, turi labai svarbu vaidmenį. Šios strategijos turi padėti platinti ekoinovacijas, taip pat kurti tinklus ir padėti dalis gerąją praktiką bei padėti duosimus šalims surasti investavimo šaltinių. Čia turiu galvoje regioninę taip pat valdžią ir vietos valdžią. Toliau sveikatos rytis. Čia galima padaryti labai daug vertingų investicijų. Ir investicijos čia gali labai gerai atsipirkti ir taip pat pagerinti, būtų labai naudingas visuomeniai bei užtikrinti geresnį užimtumą. Mes sieksime pagal ES investavimo fondą taip pat paremti investuotojus kad būtų daugiau investuojama į inovatyvius, e, inovatyvius sprendimus, taip pat elektroninės sveikatos paslaugas. Čia yra gerų pavyzdžių. Europos Investicinis bankas investuoja 17 milijonų eurų į 14 naujų sveikatos priežiūros centrų statybas Airijoje. Tai yra didelis projektas ir vienas pirmųjų finansuotas pagal EFSI. Galiausiai norėčiau baigti Grįždamas prie kitų horizontalių klausimų, čia turiu galvoje Europos semestrą. Tai yra labai svarbi priemonė aplikos saugos sveikatos klausimams. Ja galima siekti sveikatos sistemų tvarumo ir taip pat užtikrinti, padėti užtikrinti universalios prieigos prie sveikatos paslaugų tiek įgyvendinimą bei geresnį sveikatos sutikimą. Ir veiksmų planas taip pat reikalauja atsilikti į žiedinės ekonomikos reikalavimus ir buvo parengti ataskaitos atskiroms valstybėms pagal Europos semestrą, tai vasario mėnesį padaryta, buvo vertinta valstybių narių pažanga žiedinės ekonomikos srityje ir išteklių naudomas aktyvumo srityje. Dar semestro kontekste paminėtina, kad dirbame su valstybės narėmis vertindami jų sveikatos sistemas, ar sistemas yra atsparios, ar, ar suteikia pakankamą prieigą tai turėtų padėti valstybės narys priimti sprendimus, taip pat gyventi skunės reformas ten, kur to reikia. Tikiuosi, kad valstybės narės atsižvelgs į šios prioritetus ir įtrauks prioritetus į savo nacionalinės reformas, reformų projektus, kurie turbūt paskelbti balandžio mėnesį. Norėčiau pasakyti, kad yra daug galimybių, daug potencialo paremti darbo vietų kūrimą, taip pat užtikrinti aplinkos saugos problemų sprendimą, taip pat žiedinę ekonomiką, naujus sprendimus sveikatos sektoriuje ir tą visą potencialą reikia pilnai išnaudoti labai. Thank you, uh, Vice President Katainen, for your... Dėkoju pirmininko pavaduotojui Katainenui už jo pristatymą. O dabar galime pereiti prie pirmojo diskusijų raundo. Išklausysime politinių frakcijų atstovus. Labai tikiuosi, kad kolegos per daug neišsiplės. Na ir nedelsdamas suteikiu žodį ponui Karlinui Florencui iš APP. E Labai ačiū, ponė vicepirmininkė. Labai apsidžiaugiu tuo, kad pasakėte, kad tikitės, jog valstybės narės pripažins tuos, tas galimybės, kurios lepiasi žiedinėje ekonomikoje. Turėčiau priminti, kad su jungtinėmis tautomis mes 17 dieną nusprendėme tam tikrą patvirtiname bendrą programą ir manome, kad Europa eina reikiamą linkme. Žiedinė ekonomika e, buvo trumpam e, laikui su, e, sustabdyta ir galbūt net mes manome, kad žiedinės ekonomikos komponentai nėra pakankamai išreikšti. Pateiksiu vieną pavyzdį. Mes turime tokių pranešimų, ne vieną, kurie yra ankstesnių mūsų pirmtakų pranešimai. Ir galbūt kažkas turėjo galimybę dalyvauti juos rengiant. Ir jeigu mes dabar pasižiūrėtume, kas ten parašyta ir ar tai buvo įgyventa, tai matome, kad katastrofa. Ar kaip manote, kas bus toks drasus, kurie parodys pirštu į tuos, į tas, į tuos pranešimus valstybėms narėms ir paklaus, ar jos tai įgyvendino. Ir žiūrėdami savo vaikams ir anukams į akis, mes turime e, sąžiningai pasakyti, kad yra labai didelių e, pastangų e, atidėti savartynų direktyvą ne tik 2030, iki 2030, bet ir iki 2035 metų. Taigi matome, kad valstybės narės labai daug dvėjoja ir vis sako, kad daug daugiau reikia kalbėti apskritai apie visą žaliavas. Ir manau, kad viskas gali baigtis taip, kaip su pakavimo direktyva. Ir žinome, kad ir Vokietijoje e, tenais situacija su to yra gera. Vokietijoje jau buvo ginčiamas, e, skundžiamasi dėl to, kad negalima elgti su mūsų žaliavomis taip, kaip dabar elgiamės, nes, e, pavyzdžiui, mūsų anūkai turi žinoti, iš, iš kur jie uždirbs savo pinigus. Ačiū labai dabar socialdemokratų frakcijos vardu panas Glotė. Dėkoju suteiktą galimybę padiskutuoti su komisaru ir ponas Tinanans taip pat atsakingas už šitą sritį, tačiau šiame komitete mes neturėjome galimybė, galimybės su juo padiskutuoti, nors jis atsakingas už tvarumą ir būtų labai įdomu pasikeisti nuomonėmis. Taigi dabar dėl žiedinės ekonomikos. Manau, kad labai geras yra mm, viso to pagrindas, tačiau kaip kolega Florence kalbėjo, e, mes turime kalbėti apie įgyvendinimą. E, kai kur daugiau, kai kur mažiau yra įgyvendinta, tačiau mes turėtume pamastyti, galbūt mes galėtume partnerystę sudaryti. E, mes diskutavome su suinteresuotais asmenimis, su, tie, su tais, kurie uh, E, rūpinasi e, valymu. Mes visada kalbėjome apie tarpvalstybinį bendradarbiavimą, tačiau tam mums reikia platformos. Ir ar mums taip pat e, pasiseks ar ne, žiūrėsim, kaip mes galime tai organizuoti, tačiau mums reikia platformos ir tai būtų geras pavyzdys, kaip mes galime gyvendinti teisės aktus ir tada pasistumtume į priekį daug toliau. Taip pat noriu papildyti dėl maisto švaistimo. Manau, kad e, na, mes norime žmonės e, nustebinti žiedinę ekonomiką. Mes e, žinome, kad mums buvo patarta kalbėti apie maisto švaistimą ir taip pat parengti poveikio įvertinimus, kaip galima tam užkirsti kelią, kad toks neatsakingas maisto švaistimas, kad būtų pažabotas, tai yra etinis klausimas. Mes vaistame apie pusantro milijono tonų maisto kasmet. E, dėl, pers, dėl standartų, ar manote, kad reiktų kažkokio standartizavimo, pavyzdžiui, e, kaip turėtų atrodyti antrinės e, žaliavos, ar jas galima būtų perdirbti. Dabartinę katastrofą turime dabar tokia, tokia žema naftos kaina, kad mes kad e, gali žlugti mūsų plastiko programa. Mums reikia standartų perdirbimui. Taigi, manau, tai bus labai aktualu e, žaliavų, antrinių žaliavų srityje. Ir taip pat mes e, turėtume užkirsti kelią jūros taršai, nes dabar plastiko jūroje yra daugiau negu žuvų. Ir plastiko pakuotės negali e, patekti į jūrą, turime tuo užsitikrinti. Ir e, žinome, kad e, Šiaurės jūros regione ir mano gyvenimo regione yra tam tikrų programų, kuriomis mes ištraukiame plastiką iš jūros. Tai yra tikrai labai nesažininga tarša ir mes turėtume spręsti plastiko jūroje problemą. Ačiū. Skirling. Thank you. Um, thank you, Mr. Katainen, for your introduction, which was very... Pone Girling, ačiū ponui Katainenui iš pristatymą, tikrai daug klausimų buvo apreta, e, taip pat kaip ir pats e, pasiūlymas, visa ta žinės ekonomikos koncepcija yra įtin plati. Na ir Iš ties tai yra mums gana įprastos savokos, apie tai dažnai yra kalbama, tačiau e, svarbu atsimerkti ir pažvelgti realybėje akis. Ir man atrodo, kad e, labai gaila, jog pasiūlyme nėra tinkamai e, kalbama apie pono grotės iškeltas problemas. Man taip pat tai yra aktualūs klausimai ir aš turiu minėtą e, perdirbimo rinkos vertę ir tai, kaip ketiname skatinti perdirbimo mastus. Džiugiuosi girdėdama, kad 650 milijonų eurų yra investuojama į tuos bandomosius projektus. Tačiau galbūt e, tai yra tarsi e, tokie bandomieji projektai, kurie dėje nepasitarnaus realybėje. Ir aš pati dažnai girdžiu iš mūsų rinkėjų, iš vartotojų, e, kurie mato, kad e, plastikas yra surenkamas ir jiems yra už tai pritaikomi mokesčiai. Mm, ir tas plastikas yra perdirbimas, tačiau dėje nėra rinkos, kur būtų galima toliau parduoti tą plastiką. Be to surinkama ir daug popieriaus ir, pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje tai yra probleminis klausimas. Na ir ponas Timermansas yra pasakęs, kad šiukšlės yra pinigai. Tačiau dabar, man atrodo, situacija apsivertė aukštinkojomis ir dabar atlikos ar šiukšlės tampa tiesiog kažkokia tai atsakomybė, problema, Ir nežinau, ar yra kažkokių pasiūlymų, kaip būtų galima spręsti šią problemą trumpuoju ir vidutiniu laikotarpiu. Ir mes privalome tai padaryti, nes mūsų piliečiai praranda pasitikėjimą e, šią rinką ir jos galimais pokyčiais. E, be to, bijau, kad vartotojai gali pakeisti ir savo tiesiog vartojimo ir rušiavimo įpročius. Jeigu jie nematys rušiavimo naudos, jie gali tiesiog to nebetesti. Ačiū. Pone Jitin Makai, prašau. Ačiū. Gerbiamam komisarui turiu porą trumpų klausimėlių. Visų pirma, pradėsiu nuo komisijos veiksmų plano. Ten yra sakoma, kad žydinės ekonomikos skatinimas bus e, suderintas su artimo bendradarbiavimu, su aplinkos saugos agentūra, taip pat valstybėmis narėmis. Ir jeigu teisingai supratau, pagrindinis tikslas yra užtikrinti, kad būtų sukurta paprasta ir veiksminga stebėsienos sistema. Norėčiau paklausti, kaip buvo to siekiama, kas konkrečiai buvo padaryta. O antrasis mano klausimas yra susijęs su tuo, kas jau buvo pasakyta anksčiau. Kalbant apie atvirą rinką, kaina yra svarbiausias faktorius, kalbant apie vartotojų primamus sprendimus. Ir kalbant apie žaliavinės medžiagas, Reikia pripažinti, kad daugumos produktų ar paslaugų kainos yra susijusios su tais procesais. Tad norėčiau paklausti, kaip komisija ketina užtikrinti, kad žiedinės ekonomikos poveikis e, aplinkai bus įtrauktas į produktų kainą ir kaip užtikrinsime tą didesnį matomumą, skaidrumą, kalbant apie vertės grandinės bei aplinkosauginius aspektus. Ačiū labai dabar žodis panui Eichautui. Ačiū. Ačiū ir pirmininko pavaduotojui panui Katainenui už e, tokią nedidelę apžvalgą, tačiau galiu patvirtinti tai, ką sakė ir kiti kolegos. Tai buvo, na, tokia platesnio pobūdžio apžvalga, pristatymas. Taip yra parengtas veiksmų planas, kuris buvo pristatytas, tačiau mes norėtume pakalbėti apie tai, E, kas vyksta su tuo veiksmų planu? Jūs kalbėjote apie pasiūlymą dėl peržiūrėto trašų reglamento e, ir apie tai, kad tas pasiūlymas bus paskeltas, tačiau veiksmų plane yra daug kitų elementų, e, dėl kurių komisija, man atrodo, vėluoja ir taip pat komisija išsakoma nemažai kritiko žodžių. Uh, Nes panašu, kad komisija puikiai susidaroja su visokių strategijos dokumentų, komunikacijų dokumentų skelbimu, tačiau kalbant apie veiksmų planą, jiems ne visai sekasi e, tuos e, imtis tų veiksmų. Ir kalbant apie ekologinio projektavimo pasiūlymą, jau 15 metų gruodį buvo pažadėta E, pateikti šį pasiūlymą, bet to norėčiau paklausti, kaip ketinama siekti 30 metų tvarios plėtros tikslų ir mažinti šiukšlinimą jūrose. Tai buvo įtraukta į 30 metų tikslus, tačiau kol kas nieko daugiau apie tai negirdėjome. Ir tiesą pasakius, ir jūsų išanginėme pasisakymė man pritrūko šios informacijos. Uh, Tad šiuo atžvilgiu man svarbiausia yra tai, e, kokia situacija yra susidariusi su ekologinio projektavimo direktyva. Nemažai gandų sklinda apie tai, kad Brexit kampanija, Britanijos pastraukimas yra susijęs su tuo vėlavimu ir man atrodo, kad jūs turite aiškiai paaiškinti mūsų piliečiams, kodėl nutinka tokie vėlavimai, kodėl kai kurios iniciatyvos nesusilaukia pakankamo dėmesio. Be to, Dar vienas dalykas, apie tai kalbėjote, minėdami dabartinį semestrą mm, ir kalbėdami apie tuos pasiūlymus, kurie padėtų užtikrinti, kad e, ekonomika efektyviai naudojant išteklius būtų įgyvendinta šio semestro metu. Na, norėčiau paklausti, ką ketinote padaryti, kad išteklių vartojimas, kuris yra vienas iš rodiklių susijusių su semestro įgyvendinimu, bus užtikrintas. Galbūt konkretesnės informacijos galėtumėte pateikti. Ačiū. Dėkoju. Dabar rodys ponui Pedičinė. Ačiū gerbiamas pirmininkė, ačiū komisaro pavaduotojui. Turiu pasakyti, kad žiedinės ekonomikos planas susilaukė tikrai šilto mūsų palaikymo. Na, o dabar susidurėme su e, blogėjančia situacija aplinkosaugos rytyje. Tai yra visiškai netvaru ir nepriimtina. E, Na ir dabar kalbėti apie priemonės, kurios jau senokai cirkuliuoja mm, komisijos diskusijose ir man atrodo, kad labai svarbu žvelgti į realybę, pašalinti visus tuos trūkumus, spragas ir ieškoti praktinių iniciatyvų, praktinių problemų sprendimo. Man atrodo, kad mums reikėtų konkrečių planų, konkrečių terminų ir detalių. Visų pirma, reikėtų atsisakyti visų tų subsidijų, kurios yra neįgiamos e, aplinkai E, pavyzdžiui, iškastinis kūras, taip pat visos atliekų deginimo formos. Man atrodo, kad reikėtų žiūrėti ne vien tik į produktivumo didinimą ir skatinimą, e, reikėtų visų pirma pažvelgti į gaminių produktų e, tinkamumą perdirbti. Nuo to reikėtų pradėti. Ir man atrodo, kad jeigu galėtume įspręsti šias dvi problemas, tada jau priartėtume prie geresnių rezultatų. Ačiū. Ponas Žalkas, prašau. Ačiū, pirmininkė, ačiū gerbiamam komisijos pavaduotojui, dėkoju, kad pas mus šiandieną apsilankėte. Dėl žiedinės ekonomikos. Būtų įdomu išgirsti jūsų nuomonę dėl to, kas yra vadinama biologinė remediacija, tai yra tokia technologija naudojama atliekų perdirbimui, panaudojant kažkokius tai mm, biologinius organizmus, bakterijas. Na ir nesiniai buvo atrasta speciali bakterija, kuri padeda perdirbti plastiką. Tad būtų įdomu daugiau išgirsti apie tokias e, pertvarkymo galimybės. Pavyzdžiui, pavyzdžiui apie polietadiną. E, milijonai tonų plastiko kasmet yra surinkama Europoje, tačiau tik ketvirtis to kiekio yra perdirbamas. Na ir man atrodo, kad tas biologinis pertvarkymas, kurį minėjau, yra tikrai mm, perspektyvi rinka. Man atrodo, kad žiedinės ekonomikos sėkmė turi būti susijęta su biologiniu persvarkimu, atlikų persvarkimu ir norėčiau daugiau sužinoti, kokia yra jūsų nuomonė šio klausimo. Ačiū labai. Na, dabar išklausėme pirmosius 12 klausimų, kuriuos pateikė e, politinių frakcijų atstovai. Norėčiau suteikti žodį pirmininko pavaduotojui Katainenui. Tikiuosi, kad jis galės atsakyti į pateiktus klausimus. Ačiū labai, ačiū už tikrai įdomius klausimus ir išsakytas nuomonės. Pabandysiu kažkaip sugrupuoti tuos klausimus į blokus. Ir be abejo pasistengsiu kiek galima tiksliau atsakyti. Pradėsiu nuo žiedinės ekonomikos. Etin džiaugiuosi tuo, kad šis komitetas tiek daug dėmesio skiria visam tam e, ciklui Man atrodo, kad labai svarbu kuo plačiau paskleisti šią žinią visoms politinėms frakcijoms ir taip pat išoriniam pasauliui ir aiškiai pasakyti, kad žiedinė ekonomika bus svarbiausia tendencija e, pasaulinėje e, rinkos ekonomikoje artimiausiais metais. Dabartinis modelis e, jau baigė išsikvėpti ir tam yra daug priežasčių. Be to, mūsų tikslas yra e, palaikyti tą europinį socialinį modelį ir tai reiškia, kad mes turime didinti pridėtinę vertę, o ta pridėtinė vertė yra sukūriama inovacijų pagalba, produktivumo pagalba, taip pat ir išteklių panaudojimo e, efektyvumo pagalba. Na ir šiandien komisija patvirtino komunikatą dėl plieno pramonės Tai yra įtin svarbus klausimas, turbūt puikiai tai suvokite. Tačiau jeigu e, pažvelgtume į tai, kad e, plieno gamyba Amerikoje e, veiksmingiau naudoja energijos išteklius, tai būtų tik vienas pavyzdžių, kodėl mūsų įmonėms kyla sunkumų. Kitas sunkumas yra susijęs su gamybiniais pajėgumais. Na ir jeigu tą patį gaminį galima pagaminti produktyviau, taupant išteklius, tai yra pavyzdžiui energetikos išteklius, tai be abejo sukuria konkurencinį pranašumą. Ir man atrodo, tai akivaizdžiai iliustruoja tai, apie ką mes kalbame. Be abejo, tai nėra vis, susijęs su visų energetiniu kontekstu, tik viena iš sudėtinių detalių, tačiau svarbi detalė. Jeigu pažvelgtume į tuos finansinius išteklius, kurie yra skirti e, žiediniai ekonomikai, pavyzdžiui, Horizontas 2020 programa, pagal ją buvo skirta 650 milijonų eurų e, keletui artimiausių metų, e, tai yra laikotarpį nuo 14 iki 16 metų. Struktūriniuose fonduose 3-4 milijardai eurų buvo numatyta geresniam atliekų tvarkymui, perdirbimui. Na, nu, kalbant apie struktūrinių fondų lėšų panaudojimą, pirmiausia, reikia kalbėti apie tai, kaip tos lėšos yra panaudojamos, ar tai yra daroma inovatyviai, ar bandoma spręsti su atliekomis susijusias problemas, bandoma um, panaikinti e, tų problemų šaltinius, ar tai panaudojama, pavyzdžiui, savartinams. Man atrodo, kad struktūrinių fondų lėšas būtų galima panaudoti, ieškant naujų būdų tvarkyti atliekas ar tiesiog užkirsti kelią atliekų susidarimui. Tai yra susiję ir su naujomis investicijomis į šią sritį. Bet svarbiau galbūt netgi yra ne finansiniai ištekliai, o e, tie teisėkuros įgaliojimai, kuriuos turime. Juk įsiklausykime į tuos žodžius - žiedinė ekonomika. Ir kalbant apie reguliavimo įgaliojimus, pirmiausia, reikia suvokti, kad pelnas e, turi būti gaunamas, nes priešingų atveju tai nėra ekonomika. Ir galbūt kartais reikia pažiūrėti, kaip būtų galima pakeisti kryptį, pažiūrėti, iš kur galima gauti pelną. Ir man atrodo, kad tas reguliavimo klausimas yra netgi svarbesnis negu finansinių išteklių. Nors be abejo, kalbant apie investicijas, tai yra susijęs su lėšomis, tačiau reikia siekti, kad tos investicijos būtų pelningos. Ponas Florensas kalbėjo apie tai, kad žiedinė ekonomika nėra tinkamai įgyvendinama valstybėse narėse ir tikrai negaliu su to ginčytis. Tačiau panašu, kad tiesiog neįvertinamos žiedinės ekonomikos suteikiamos galimybės. Tad laukia didžiulis iššūkis, kalbant apie informatumo didinimą. Dabar maisto atliekų klausimas. Ta klausimą sprendžiame kartu kartu su kitais klausimais žiedinės ekonomikos veiksmų plane ir vienas iš sunkumų, kuris kyla, yra tai, kad trūksta duomenų apie maisto atliekas, nes jos atkeliauja iš įvairiausių šaltinių, iš restoranų, iš namų ūkių iš mažmeninės prekybos sektoriaus. Aš pats lankiausi Moldovoje praeisę vasarą ir e, ten tikrai puikus e, kulinariniai e, kulinarinės tradicijos, tačiau akivaizdu, kad E, ten maisto gaminama tikrai daug, nes taip norima įtikti svečiams ir be abejo kyla natūralus klausimas, ką daryti su tomis maisto atliekomis. Tad pirmiausia, reikia įvertinti pagrindinius maisto atliekų šaltinius ir jau tada ieškoti problemos sprendimo būdų. Mes bandome surinkti keletą suinteresuotų šalių prie vieno stalo ir pradėti dialogą apie tai, ką būtų galima daryti. Uh, šioje srityje, tačiau tai tikrai yra nemažas iššūkis. Dabar žaliavos. Daug gerbiamų parlamento narių kalbėjo apie plastiką. Mes turime bendrą rinką, kalbant apie naftą, apie plastiką, tačiau neturime e, bendros vieningos rinkos, kalbant apie panaudotą plastiką. Ir tai be abejo yra su reguliavimu susijusi problema tai yra žiedinės ekonomikos širdis ir labai svarbu užtikrinti, kad panaudotos žaliavinės medžiagos e, galėtų būti mm, išvežamos į užsienį, lygiai taip pat kaip ir e, neperdirbtos žaliavinės medžiagos. Ir tai, man atrodo, yra žiedinės ekonomikos širdis, kaip jau minėjau, nes priešingų atveju e, tie ekonomikos procesai tiesiog neįsibėgės. panaudotos medžiagos yra klasifikuojamos kaip atliekos. Na jau e, atliekos, atliekoms yra taikomi kitokie standartai negu žaliavoms. Tad labai svarbu siekti tos e, bendros rinkos sukūrimo, e, konkrečiai plastiko, perdirbto plastiko atveju. Pane Jetemaki taip pat klausė kaip būtų galima daugiau informacijos gauti apie žiedinės ekonomikos veiksmų plano įgyvendinimą. Kai mes parengsime savo pasiūlymus ir kai e, teisėkros institucijos patvirtins tos pasiūlymus, tada galėsime pasinaudoti Europos semestru kaip viena iš priemonių, e, kuri padės įvertinti, kaip sėkmingai valstybės narės įgyvendina tuos tikslus. Ir man atrodo, kad galbūt lengviausias būdas būtų. Mm, visų pirma pažvelgti į atliekų pasiūlymą, kai jis bus patvirtintas be abejo. Ir man atrodo, kad tada galėsime gana paprastai e, stebėti situaciją, žiūrėti, kokių tolesnių žingsnių įmasi valstybės narės, siekdamos sumažinti atlikų keliančių į savartynų skaičių. Taip pat galėsime įvertinti, kaip būtų galima geriau pasiekti perdirbimo tikslų. Tad tai turbūt ir bus tinkamiausias būdas. Dabar žaliavinių medžiagų kainos ir produktų kainos. Tai yra svarbu, e, turint omenyje apie tai, apie tos vartotojų įpročius, jų daromus pasirinkimus. Ir nesu tikras, ar galėsiu atsakyti jūsų klausimą išsamei, tačiau čia ir vėl yra svarbus tas e, E, reguliavimo aspektas, nes žaliavinės medžiagos kaina iš dalies yra susijusi su ta reglamentavimo aplinka ir jeigu nustatysime kažkokius tai standartus konkrečioms žaliavinėms medžiagoms, pavyzdžiui, kalbant apie um, trašų direktyvą, e, ten svarbus yra katmis, jo lygis ir jeigu sumažinsime jo kiekius, tai pasikeis visa trašų rinka. Ir taip vartotojai, šiuo atveju ūkininkai, galės rinktis kitokius produktus, kitokius gaminius, negu kad yra priversti rinktis dabar. Taip pat buvo kalbėta apie tai, kad komisija vėluoja įgyventi tam tikrus veiksmų plano mm, elementus. Na, nedrįčiau sakyti, kad mes vėluojame, tačiau tiesiog reikia laiko parengti konkrečius pasiūlymus. Ir veiksmų planas buvo patvirtintas gruodžio pradžioje. Nuo to laiko dirbame, e, rengėme pasiūlymus. Negalime visko padaryti vienu metu, nes be abejo mūsų ištikliai direktoratuose e, nėra begaliniai. Tačiau, kaip jau minėjau, vienas iš konkrečių pasiūlymų bus e, trašų direktyvos peržiūra. dabar e, dėl tos išsamios strategijos plastikos rytyje tai yra suplanuota kitiems metams, 17 metams ir tai apims e, visą platesnį kontekstą, o ne tik ekologinio projektavimo darbo planą, kuris yra numatytas dviem artimiausiams metams. Kol kas konkrečių datų pateikti negaliu, tačiau neabejotinai stengsime padaryti viską kiek įmanoma greičiau. Ir kalbant apie tą darbo planą, taip jis yra svarbus, tačiau daug svarbiau yra parengti pasiūlymą e, e, dėl to, kaip būtų galima praplėsti ekologinio projektavimo direktyvos taikymo sritį. Tai nebūtinai reiškia, kad bus keičiami e, teisės aktai, vis dėlto mums reikia nuspręsti, kaip būtų galima atsižvelgti į išteklių panaudojimo efektyvumą. Turiuomenė ne tik energiją, nes ekologinio projektavimo direktyva yra labai svarbi, kalbant apie vartotojų įgalinimą. Ir e, kai vartojai, vartotojai pradės e, rinkti skirtingas paslaugas, skirtingus gaminius, jie tarsi sukurs naują rinką ir kažkaip tai vienai par kitai pakreips e, pelno, gaunamo pelno šaltinius. Tačiau prie tų klausimų sugrįšime artimiausioje ateityje. Dabar tas e, biologinio perdirbimo klausimas. Turiu pasakyti, kad dėja konkrečios nuomonės šio klausimu neturiu, norėčiau jį labiau pasigilinti. Ir konkrečios nuomonės dabar pateikti negalėčiau. Tačiau tikrai sudomino jūsų pasiūlymas. Be abejo, inovacijos yra svarbios, tačiau kol kas aš neturiu pakankamai informacijos dėl šio konkretaus klausimo. Taip pat buvo kalbama apie išteklių panaudojimą ir jų įtraukimą į Europos semestro programą galvojau apie tai, tačiau mm, turiu pasakyti, kad tikrai ne pats lengviausias klausimas. Ta prasme, kad, na, įsivaizduokime, kad yra e, valstybė narė, kuri naudoja medieną gaminti popieriui ir, ir celiuliozijai. Na, o kita šalis e, vartoja įsigytą e, tą pagamintą popierių, tad Tad sudėtingas tokiu atveju, kam priskaičiuoti tą sunaudotą medieną, ar tuos, kurie gamina gaminius, ar tuos, kurie vartoja tuos jau pagamintus gaminius. Tad reikėtų kuo tikslesnės domenų bazės, konkrečių rodiklių, kad būtų aišku, e, kam konkrečiai priskaičiuoti tuos duomenis. Ačiū labai pradėsime antrąjį diskusijų randą. Tikiuosi, kad kolegos per daug neišsiplės. Yra 15 asmenų paprašysiu žodžio ir savo darbą turime baigti po 45 minučių. Dabar žodis poniai Grostet. Ačiū labai. Komisaro pavaduotojų Katainenai dėkoju už jūsų pristatymą ir turiu pasakyti, kad klausantis jūsų, um, susidaro įspūdis, kad galbūt jūs ne visai atsižvelgėte į realybę. Pavyzdžiui, jūs kalbėjote apie konkurencingumą, apie mažesnį e, energijos suvartojimą gaminant produktus. Tačiau man atrodo, kad šioje srityje jau ir tai buvo įdėta nemažai pastangų siekiant sumažinti suvartojamos energijos kiekius. Tačiau, nepaisant to, mūsų pramonės atstovai žino, kad e, e jie vis tiek nesugebės kovoti su užsienio konkurentais Kalbant apie mažas bei vidutinės įmonės, be abejo, jie prisideda prie žiedinės ekonomikos, tačiau jiems kyla nemažai kliučių, kurias sunku įveikti. Jie nori kurti savo gaminius. Tačiau labai svarbu, kad jie e, galėtų rasti reikalingus platinimo šaltinius Ir sudėtinga tai užtikrinti, sudėtinga užtikrinti, kad rinka egzistuotų, kad ji veiktų. Suprantu, kad turime tokių puikių norų susijusių su žiedinė ekonomika, tačiau akivaizdu, kad yra nemažai spragų tarp to, ko norime ir tarp realios padėties. Ir tai tikrai man kelia nerimą, man atrodo, kad turime tai suvokti ir parengti tokias priemonės, kurios padėtų užtikrinti kad būtų galima tinkamai platinti savo gaminamus gaminius e, gamintojo teritorijoje. Žodis poniai Bonafe. Ačiū labai komisaro pavaduotojui. Tikrai man patiko jūsų pristatymas ir pateikti atsakymai. Tai, kad daug dėmesio skiriate žiediniai ekonomikai, kalbėjote apie tai, kad tai galėtų tapti tam tikrų konkurencinių privalumų kalbėti ir apie investicijų svarbą, inovacijas, technologijas ir apie tai, kad tai turėtų padėti didinti užimtumą. Be abejo, puikus, gražus siekiai ir galiu tam pritarti. Vis dėlto kalbant apie veiksmų plano įgyvendinimą, norėčiau šiek tiek atgal pažvelgti Na, pabandysiu paaiškinti situaciją. Man atrodo, kad jeigu mes norime pereiti prie žiedinės ekonomikos, tada be abejo veiksmų planas yra pagrindinis pirminis žingsnis, kurį reikia žengti. Priešingų atveju tai tiesiog taps kažkokių direktyvų peržiūra, e, kalbėjimą apie tai, kaip pagerinti atliekų tvarkymą, tačiau tai nepadės žiediniai ekonomikai, jos funkcionavimui tai svarbu visai Europos pramoniai. Taip, veiksmų planas yra svarbus ir tikiuosi, kad e, ir ekologinio projektavimo direktyvai bus suteikta e, pakankamai dėmesio. Žiedinė ekonomika yra susijusi su mm, išteklių taupimu jau pirminėse stadijose, taip pat siekiant užtikrinti, kad gaminiai būtų perdirbami ar pakartotinai panaudojami. Tad atsižvelgiant į tai, norėčiau užduoti klausimą. Yra parengta rezoliucija ir žinau, kad e, norima vėl peržiūrėti ekologinio projektavimo direktyvą, užtikrinti, kad e, būtų energetinis veiksmingumas didinamas ir girdėjau jog taip, tai pareikalaus laiko, vis dėlto mes norime kuo skubesnių veiksmų, kad būtų pašalintos visos spragos. Ir jeigu jau turime tokių didelių ambicijų, manau, kad reikėtų kuo greičiau imtis veiksmų. Ekologinio projektavimo direktyva yra labai svarbus žingsnis. Ačiū. Dabar žodis poniai Visniesukai. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie komisarzu. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju ponui pirmininko pavaduotojui. Suprantama, kad atliekų valdymas yra labai svarbus dalykas, reikia mažinti atliekų kiekius. Tikrai tai yra labai gera mintis. Dėl to labai sveikinu pasiūlymus dėl žiedės ekonomikos. Tačiau reikia pasakyti, kad tie tikslai, apie kurias jūs kalbate, na, yra labai ambicingi ir jie yra per daug ambicingi ypač naujoms valstybės narėms. Reikia užtikrinti perėjimo tai laikotarpį, numatyti ilgesnius terminus tom valstybėm. Pavyzdžiui, penkiais metais ilgesnį terminą. Kuris kitos šalis, pavyzdžiui, kaip Vengrija, ar Bulgarija, ar, ar Lenkija, ar Čekija, na, ne, negavo tų ilgesnių laikotarpių Kai kurios kitos šalis, pavyzdžiui, Latvija ir Slovakija, gavo tam tikras nuolaidas, nukrypti leidžiančias nuostatas. Tad galbūt būtų galima sakyti kitokį pasiūlymą, kuris geriau atspindėtų šalių skirtumus. Toliau valdybė atlikus. Numatėte 65 procentų tikslą iki 30 metų. Vokietija 60 procentų jau perdirba, o Lenkija, pažiūrėjau, tik 20. Tai štai kokį šuolį reikia padaryti. Kaip galėtumėte į tai atsakyti? Juk reikia numatyti kitokį koeficientų toms šalims. Ačiū. Dėkuoju, pirmininkė ir komisarė. Pirmiausia, noriu pasijungti prie Matijas Plūtė. Taip, ateityje iš tiesų yra serganti, mes vis daugiau naudojame žaliavų ir energijos gamybai ir visam kitam, tai jeigu jūra bus nesveika, nesveika bus ir visuomenė, todėl mes turime e, sukurti atitinkamą paketą. Turiu klausimą visų pirma dėl žiedinės ekonomikos. Faktiškai žiedinė ekonomika yra pasiūlyta, e, žiedinė ekonomika yra pasiūlyta, kad e, žiedinė ekonomika skatina įmonės e, gaminti ilgiau galiojančius produktus. Ir galbūt to būtų pakanka. Ir galbūt mums vėliau nebereikės apskritai žvejoti žuvų tolimoje jūroje. Na ir dabar dėl inovacijų. Galbūt mes galėtume padaryti visą, ką galime, statyti laivus, statyti mm, sveiktasparnius. Mm, ar, ar tam, tam sektoriu galvoja tas pats, ką kalbėjote apie popierių? Uh, Ir dabar Europoje yra labai neefektyviai naudojami ištekliai. Mums reikia jūrinės e, energetikos. Kaip Jūs vertinate e, to e, svarbą plieno pramoniai? Ačiū. Juristi Abons. Ačiū pirmininkė, atsiprašau, kad nebuvau diskusijų pradžioje, dėt neįmanoma visur visur tuo pačiu metu būti. Na, norėčiau e, pakomentuoti pasakymą, norėčiau pasakyti, kad ponui Katarinui, kad reikėtų ambicingiau dirbti. Minėjote žiedinės ekonomikos paketą, kalbėti apie tai, kaip tai siejasi su atliekų valdymu, minėjote, kad tai yra ambicingas pasiūlymas, aš manau, kad reikėtų pateikti dar ambicingesnį pasiūlymą. Taip pat daug nuogastavimų man kelia tai, kad, kiek suprantu, komisija tam tikrose srityse mažina savo standartus. Pavyzdžiui, per pastarąjį posėdį visai tai paaiškėjo, tai buvo aiškiai matyti, kai buvo kalbama apie deginimo jėgainės. Na, negalima to leisti. Žinoma, lieka dalykų, kurie yra valstybių narių reikalas, tačiau galbūt kartais bandoma subsidiarumu užblokuoti pažangą. Komisija tikrai neturėtų būti mažiau ambicinga, turėtų būti ambicingesnė, numatydama savo tikslus. Dėl to reikia užtikrinti, kad paketas būtų ambicingesnis, ypač atliekų valdymo paketas. Reikia numatyti privalomus tikslus, bet tam laikotarpiu, taip pat trumpajam laikotarpiu negalima nukelti tų tikslų, ypač dėl to, kad kuriuose srityse, pavyzdžiui, Europos Sąjungoje, tie tikslai jau yra beveik pasiekti, tad jeigu net jie nebus įpareigotis, tai deficitas taps sisteminiu. Ačiū. Dėkuoju, ponas Štek. Gospodine predsjedniče, e, potpredsjedniče komisije. Dėkuoju, pirmininkė. E, sveiki, vicepirmininkė, komisijos vicepirmininkė ir ačiū už tai, e, kad atėjote pasikeisti nuomonėmis apie žiedinę ekonomiką. Aš turiu jums du klausimus, aš tikiuosi, kad jie bus naudingi tiek jums ir tikiuosi, kad pats gausiu atsakymą. Jūs minėjote savo kalboje sąraš, sąsąją tarp Europos semestro ir išteklių efektyvaus panaudojimo. Deja, efektyvus išteklių panaudojimas buvo susijęta su jungtinių tautų apibrieštais tvariais plėtros, tvariais plėtros tikslais. Ir, ir siekiant įgyvendinti e, efektyvumą per Europos semestrą mums reikia efektyvumo rodiklių. Taigi mums reikia statistinių duomenų. Yra 28 skirtingi duomenys, kaip renkami statistiniai duomenys, kurie yra Eurostate ir šitie remianti šimtais surinktais duomenimis mes galime priimti ekonominius sprendimus. Tačiau netinka skirtingi e, būdai, kaip yra renkami tie duomenys. Ką komisija darys, kad su, e, suvienodintų statistinę metodiką visoms valstybėms narėms? Kitas mano klausimas yra susijęs su e, antrinių žaliavų rinka. Problema yra skirtumas tarp nacionalinių teisės aktų valstybėse narėse. Kai kuriuose valstybėse narėse atliekos tampa ištekliumi daug greičiau nei kitose valstybėse narėse. Taigi, bet jeigu reikalinga tarp valstybinė prekyba, tam reikia licenzijų, tačiau čia susidurėma su administracinė e, našta. Ir uh, kai kuriuose valstybėse narėse kyla tokių dėlių problemų. Kaip spręsite jas? Nes e, kokių ketinimų beturėtumėte, kaip jau minėjote, e, tai stoja, e, tai yra kliūtis, kuriant antrinių žaliavų rinką. Dėkoju, ponė Kostingė. Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju komisarui už įdomų um, pasisakymą tokia svarbia tema ir turbūt jau pastebėjote, kad iš mūsų gaunate labai daug palaikymo. Uh, nes mes e, kalbame ne tik apie žiedinę ekonomiką, bet ir tvarumo principą. Ir turiu jums vieną ties, tiesų klausimą, kuris yra susijęs e, su e, savivaldybių atliekomis, komunalinėmis aplink, atliekomis. Paimkime viešbučius arba gastronomijos viešo maitinimo įstaigas tra, komunalinių atliekų transportas iš esmės važiuoja ne tik per e, gyvenamosius rajonus, bet e, taip pat e, surenka ir šių įstaigų šiukšlės ir jų yra tikrai kalnai. Ir šitas principas nelabai gerai veikia, jį reiktų pakeisti. Ir taip pat norėčiau sužinoti, Ar, ar jūs uh, apriboja tuo, tų įstaigų uh, sav, s, atliekų kiekius, sutiekat tam pagrindimą. Dabar biologinių atliekų labai gerai yra jas rinkti, tačiau Austrijoje taikant šitą principą mes smarkiai sumažiname mūsų e, atliekų uh, srautus. Ir mes galbūt galima skaičiuoti biologinės, biologiš, biologinės dirbtinės atliekas. E, prie tų biologinių atliekų, nes jos įsiskaido tik tais esant aukštai temperatūrai. Ir tai yra sudėtingesnis klausimas. Taigi, ar jūs mastote apie tai, kad galima būtų tai įgyvendinti? Ir būtų gerai, jeigu kalbėta, kalbėdami apie ekonom, žiedinę ekonomiką, mes tame pakete, e, su, tą paketą sukurtume taip, kad ta biurokratija būtų minimali, kad tai keltų kuo mažiau problemų. Tačiau bet kokiu atveju labai dėkuoju už jūsų paramą. Thank you, Chairman. Uh, Vice President Katainen, I welcome very much your call to bring Dėkuoju, e, ponė Katainen, už tai, kad jūs e, iškėlėte žiedinės ekonomikos klausimą e, į tarptautinį mastą ir kitą savaitę aš važiuosiu į Kiniją ir kalbėsiu apie žiedinę ekonomiką Europoje. Taigi, ar tai yra tarytum kažkokia tai klimato diplomatija? Ar yra kažkas ekvivalentiško žiediniai ekonomikai? Nes Šiandieną mes e, kalbame ir perdirbimą tą žiedinį ekonomiką. Toliau kitas klausimas. Mums reikia privačių investicijų. Kaip jūs uh, žiūrite į privačias investicijas? Galbūt galėtumėte atleisti nuo PVM mokesčio uh, perdirbtas, uh, iš, iš, ant, iš antrinių žaliavų, žaliavų perdirbtas prekes. Dėkuoju, ponė Mikė. Van de Europese Commissie kovo e, ketvirtą aš diskutavau komisijos e, organizuotoje diskusijoje ir dar kartą buvo kalbama apie kapitalo poreikį, nes mums reikės naudoti savo išteklius ir mums reikės pusantros planetos. Iš tiesų mes dabar naudojame savo e, prigimtinę teisę, savo išteklius, kurie ilgalaikėje perspektyvoje neįsilaikys. Be abejo, mes tarėme, turime užtikrinti, kad Europos pramonė būtų konkurencinga ir kaip gerai žinote, mes turime ir socioekonominį argumentą dėl pasikeitusios paradigmos. Ir aš tikiuosi, kad mes galėsime e, suderinti konkurencingumą ir tuos pokyčius, Europos pramonės konkurencingumą. Tačiau problema yra ta, kad mums reikia įsivaduoti e, iš ekstremalių pažiūrų kaip mes galėtume e, paremti savo sprendimus gamta e, ir Be abejo, e, čia iš karto galima kalbėti apie 2030-ųjų darbo atvarkę, tačiau kokių priemonių mes galime tikėtis iš jūsų trumpalaikėje perspektyvoje siekiant įgyvendinti 230-ųjų ir 2020-ųjų darbo atvarkę. Dėkoju, pirmininkė. Jūs iš tiesų paminėjote pasakydamas, kad e, vienas iš pirmųjų mūsų tikslų būtų e, pašarų ir trašų pasiūlymas ir e, ypač tų, kuriuose yra kalino. Mes gavome informacijos iš pramonės sektoriaus ir matome, kad mūsų tikslai yra labai ambicingi. Mes esame vienintelė vieta, kur yra um, išgaunamas fositas ir kur bus galima um, patenkinti kadmio reikalavimus. Ar šitie e, tikslai nėra per daug ambicingi? vienintelė vieta e, Suomijos pas, ir Rusijos pasienyje galėtų atitikti kadmio reikalavimus, kuriuos kelia komisija. Mano kitas klausimas susijęs su e, plastiko perdirbimo lygmeniu. Mes kalbame apie polimero plastiką ir jį perdirbant e, jo vertė būna nulinė. jis tampa toksišku. Ar į tai atsižvelgėte? Ir dar vienas klausimas. Šie atliekų srautai skiriasi skirtingose valstybėse narėse. Ir mes Mes pasižiūrėjome, kaip Lenkijoje atrodo atliekų srautai. 70 procentų yra iš energetikos ir gavybos pramonės, taip pat būtinės atliekos yra visa kita. 30 procentų. Šitie ambicingi tikslai yra labai sveikintini, aišku. Tačiau tikslas dėl biologiškai įrančių, įrančių atliekų savartynų, jeigu mes norime jį pasiekti, tai turime užtikrinti, kad organinės atliekos apskritai egzistuotų, nes kartais medis prieš tapdamas atlieką galėtų būti perdėtas iš anksto. Mes turime užtikrinti, kad biologinės atliekos, kurios tampa atliekų srauto dalimi, nebūtų naudojamos bioekonomikos procese. Tokiu būdu mes galėtume palengvinti gyvenimą daugeliui savivaldybių atsakingų už atliekų šalinimą ir apskritai atliekų ekonomiką. E, siekiant e, tų ambicingų tikslų, kuriuos minėjo ponia Višnevska. Pone Pirik. Dėkoju, pirmininkė. Turiu pastebėti, komisarė, kad Niderlanduose visi pasisakome už vietinę ekonomiką. Ir Aš taip pat pastebėjau, kad verslininkai ne visiškai supranta, kaip e, galima būtų e, tas priemonės įdėkti praktikoje. Aš žinau, kad tai yra ilgalaikis tikslas, mes grįžtame prie 2002-2003 e, metus. Tačiau vakar iš komisijos aš girdėjau, kad yra tokių problemų kaip pervežimas iš vienos e, šalies į kitą. Yra kitų e, problemų, su kuriomis susidurėma pasienyje. Niderlanduose turime pavyzdžių, kai išplaukia didžiuliai laivai ir surenka išmestą plastiką iš jūros. Ar E, žinote, ar kas nors daro tokią panašią veiklą valo jūras, dabar dėl Kinijos. Atrodo, kad net mūsų partneriai, tai yra mūsų konkurentai, e, jungiasi prie šios veiklos dėl maisto švaistimo. E, nieko nepadarysi, jeigu žmogus turi tokią tokį įprotį. Tiesiog jeigu maisto lieka, e, jis tiesiog išmetamas, juk negali tų likučių valgyti kitą dieną. E, tai daroma e, nedėlių mastų, tačiau aišku, teisės aktų reikia. Dėkoju, pirmininkė. Pone Delais. Aš turiu porą klausimų, vieną bendro pobūdžio, kitą konkretų. Jau kovas Kai kurios priemonės buvo um, paskelbtos dar 2016 metais. Norėčiau sužinoti, kokia dabar situacija. Taip pat būtų labai naudinga internete paskelbti informaciją, kad piliečiai ir suinteresuoti asmenys galėtų dalyvauti, gauti naujausios žinias, dalyvauti oficialioje konsultacijoje ir e, siekiant susijęti naujas priemonės su esamomis e, Turime, tai, turime užtikrinti tokį susėjimą, dabar turime naujas ekologinės etiketes ir turime naujų standartų. E, taip pat buvo mano, mano kolegų paminėti konkretus iššūkiai susiję su um, kova prieš maisto švaistimą. Mums reikia konkretus apibrėžimo, kitaip negalėsite e, su tuo efektyviai kovoti. Taigi galbūt keletą žodžių galėtumėte tarti dėl to, kokia yra dabartinė naudojama metodika. Ir, um, Jūs kalbėjote apie kiekių vertinimą ir panašiai, tačiau aš manau, kad yra visiškai svarbu e, tinkamai apibriežti e, maisto, maistą, maisto savoką. Pažiūrėkime į obulius. Jie turi mikrotoksinų, kai kurie iš jų. Tai nėra gerai vartotojams, taigi reikia pasiūlyti apibrėžimą, atsižvelgiant į maisto sveikatingumą, pagal kuriuos e, obolys tampa atlieka, tačiau jeigu e, paimsi apie platesnį apibrėžimą, tai tokio toksiško obolio valgyti negalima, tačiau galima panaudoti biomasiai ir dujoms gaminti ir daugiau neįvardysi jo kaip atliekų. Tad labai svarbu to nepamiršti, kai kalbame apie atliekų hierarchiją, hierarchiją e, atliekų kategorijų hierarchiją. Italijoje, Prancūzijoje, Danijoje daug mastoma apie maisto švaistimą. Ir būtų gerai pasikeisti nuomonėmis geriausią praktiką skirtingose valstybėse narėse ir atsižvelgti į visus suinteresuotus asmenis. Galiausiai, kalbant apie nacionalinės iniciatyvas, Europa atlieka labai svarbu vaidmenį. Pirmiausia, Reikia pasiekti plėtros tikslus 2030 metams, taip pat harmonizuoti taisyklės ir ypač kalbama apie maisto maistą. Ir taip pat mm, turime nepamiršti maisto kad, e, atliekų kategorijų hierarchijos Ir dar vienas pamastymas iš mano pusės. Atsižvelgianti tai, kad šita tema yra tokia svarbi, būtų labai naudinga, jeigu mes galėtume jums e, pateikti komentarus raštu, reaguodami į jūsų pateiktus pasiūlymus Europos parlamento. E, Europos parlamentui. Dėkoju. Taigi dabar jau visi norė, norėjusiai jūsų paklausė ir dabar norėčiau suteikti žodį vice pirmininkui. Ačiū. Ne, porą komentarų, į porą komentarų ar klausimų aš tikrai negaliu atsakyti, neapsimetinėsiu. Jeigu reikės kažką patikslinti, tai mes pasistengsime raštų atsakyti jūsų klausimą. Pradėsiu nuo ponos Grostep, kad Europo, Europos plieno pramonė efektyviai naudoja energiją. Taip, tiesa, daugelis įmonių sumažino savo energijos suvartojimą, nes jos buvo priverstos tai padaryti. Puiku. Tačiau yra tokių įmonių, kurios nėra tokios e, efektyvios. E, viskas skiriasi priklausomai valstybės narės. Ir taip pat, jeigu pasižiūrėtumėte į energijos kainą valstybėse narėse, matome, kad kito, vieno, kai kuriuose energija smarkiai apmokestinama, pavyzdžiui, elektra yra labai brangi. Ir tai gali sukelti problemų, konkurencikumo problemų. Tačiau pagrindinis tikslas, pagrindinis klausimas yra tai, kad Kinijos pajėgumai yra, Kinijos plieno pramonės pajėgumai yra du kartus didesni nei visos Europos plieno gamyba. Dėl žiedinės ekonomikos. Visiems, kam įdomus šis klausimas, e, galima pasiūlyti paskaityti komunikatą, kurį mes parengėme. Ten yra kalbama apie žinielinę ekonomiką. Mes turime ties to dirbti, perduoti žinę e, valstybėms narėms, kad jos pri, e, e įgyvendintų priekybos apsaugos priemonės kiek manoma greičiau. E, kaip skatinti įmonės, kurios e, pardavinėja e, produktus pagamintus, e, produktus esančius žiedinės ekonomikos grandinėje. Ką mes galime padaryti ES lygmenių? Tai galime E, panaudoti teisės aktus, e, e, siekdami raginti mm, palankes nuostatas vartotojams, pavyzdžiui, ekologinė etiketė ir vartotojo sąmonės didinimas, siek, skatinant jį rinktis ekologišką produktą ir panašiai. Aš Švedijoje diskutavau su jaunu verslininku, kuris gamina stilingus rūbus, pagamintus iš perdirbtų medžiagų. Tarkime, e, jeigu e, rūbas susidėvėjo ar suplyšo ir taip toliau, tai e, gali susitaisyti jį arba tiesiog gražinti į E, parduotuvę. Na ir dabar Švedijoje tai yra labai madinga. Mes politikai visada norime išspręsti visas problemas, tačiau kartais tenka pasakyti, kad mes negalime jų visų sukur, suspręsti, tačiau galime sukurti geresnę aplinką, kurioje žmonės balsuotų priimdami sprendimus. Todėl E, ekodizaino direktyva yra labai svarbi. Taip pat kalbant apie e, MVI, kurios nori gaminti e, daiktus iš antrinių medžiagų, bendroji rinka atlieka labai svarbu vaidmenį, ypač kai kalbame apie plastiką. Jis nepervežamas per sieną, todėl kad jis yra klasifikuojamas kaip atliekos. ir žiedinė ekonomika e, labai smarkiai susijusi ir su vidaus rinka. O kaip valstybės narės gali pagerinti atliekų valdymą? Na, ir num, bus numatytas įpareigonis tikslas, tikiuosi, kad teisė, kuris tai priims tą tikslą ir taip pat bus tarpiniai taikiniai, tikslai. Ir Jeigu valstybės narys negali to pasiekti, negali greitai tų tikslų pasiekti, tuomet komisija prašys suplanuoti valstybės, kaip jos greitai pasiekti tuos tikslus laiku. Tai mus įgalins padėti valstybėms narėms taip pat padėti pasinaudoti gerąją praktiką ir paskleisti gerąją praktiką į kitas šalis, kaip galima pasiekti tų tikslų. Manau, jeigu vis tik nutar, sustarsime, kiek man greičiau, dėl atliekų paketo, tai Europa tikrai greitai taps visai kitokia vieta negu dabar, bet jau atliekų klausimų, e, perdirbo klausimų, bei nebetiek daug atliekų pateks į savartynus. Dažnai tiek komisija, tiek parlamente, kai diskutuojama apie klausimus, girdžiu, kad reikia ambicingiau veikti. Na, nenoriu nemandagus būti. Tik noriu pasakyti, kad jau darausi alergiškas šitai frazijai, kad reikia būti ambicingesniu. Suprantu, kad labai gerai būti labai ambicingu, bet aš vis kaip dėmesį į tai, kad įgyvendinimas yra labai svarbu. Reikia pragmatiškai pažiūrėti, kad būtų galima užtikrinti rezultatus. Mūsų pasiūlytas žiedinės ekonomikos pa pa paketas yra gera pradžia, tai visko neįsprendžia, bet tai yra gera pradžia, aš taip manau. Mes numatome tam tikrą struktūrą, kuri apimtų visą tą žiedą, Toliau ekologinis dizainas. Na, kitas klausimas, kaip tai galima gyvendyti. Vėlgi nu, noriu matyti rezultatus. Toliau savartinai, vėlgi čia reikia rezultatų. Taip pat reikia pažiūrėti, kaip galima, ar galime greitai užtikrinti bendrąją rinką antrinių žalivų atveju, pažiūrėjau, plastiko. Ir visų pirma, pasiekime tikslus, o po to jas didinkime, kas medinkime. Taigi paketas nėra užbaigtas, nėra visas, nors yra platu, platus. Bet pasitenkime visų pirma įgyvendinti jau iškeltus tikslus. Na, labai džiugiuosi, kad raginate ambicingiau veikti, tačiau pabandykite prieš tai gyvendinti tai, kas jums duota. Toliau. Išteklių panaudojimo efektyvumo tikslai, duomenų bazė bei metodologija. Labai labai svarbus klausimas. Bendravime su Eurostatu, svarstėme, kokią galime duomenų bazę sukurti, ko prašyti iš valstybių narių, kokius numatyti rodiklius, Tai yra labai svarbus jo struktūros elementai, duomenys yra labai svarbus dalykas, siekiant didinti efektyvumo, e, didinti išteklių naudojimo efektyvumą. Tas pats bija kaip ir, tai, tai yra taip svarbu, kaip plačiuosios internetas svarbus yra skaitminė ekonomikai. Taigi svarbus, pirmiausia, aiškinti, kiek išteklių sunaudojame. Tai viena iš darbų krypčių yra, kur dirbau kartu su Eurostatu. Toliau, komunalis atlikos ir viešbučio atlikos. Na, viešbučio atlikos patenka to komunalinio atliekų ir paskui yra apdorojamas kartu su jomis, patenka savartynus ar kitaip apdorojamas. Ir viešbučio atlikos yra įskaičiuojamas komunalinės atlikas. Tačiau čia pamatinė idėja yra tai, kad verslas, taip pat ir turizmo verslą, turėtų prisitaikyti prie naujos aplinkos, prie naujų taisyklių atlikų srityje ir turėtų mažinti savo atlikas. Žinoma, atlikų visada bus, tačiau stengtis kuo daugiau tų atlikų perdirbti. Žinoma, tai gali kainuoti ir tai priklauso nuo verslo modelio. Ar žiedinė ekonomika turi tarptautinį dėmenį? Įdomus klausimas. Na, nežinau, bet jie negirdėjo kol kas apie tai, tačiau Kinija beje domisi žiedinę ekonomiką. Jie yra nusimatę tikslų savo penkmečio plane. Kai pastarį kartą lankiausi, diskutavome apie investavimą, tačiau taip pat ir apie žiedinę ekonomiką. Jie norės, ką daro Europa ir taip pat mums reikia stebėti, ką daro Kinija. Tačiau suprantu, ką jūs turite galvoje, kad ilguoju laikotarpiu reikėtų siekti pasaulinio metodo standartų, harmonizuotos prieigos, toliau privačios investicijos. Kas tai paskatintų? Reguliaciniai pokyčiai yra geros paskatos ir pigesnė paskata negu mokesčių paskatos. Ypač sunku ES lygių mokesčių paskatas numatyti. Tačiau jeigu keičiami reglamentai, tai sukuria paragina priverčiama keisti verslo modelius. Toliau, e, trašų klausimas. Mūsų pasiūlymas vis dar atviras. Siekia vis, raginame mažinti gerokai, mažinti kadmio kiekį, nes norime numatyti vienos žaidimo sąlygas. Taip pat yra ir trašoms gaunamoms iš atsinaujinačių išteklių arba trašoms gaunamoms iš perdirbimo ar bioproduktų. produktų. Nežinau, ar tikslas čia per daug ambicingas ar ne, tačiau pasiūlymas tai galiausiai bus na, komisijos darbo kompromisas. Ir tai pateiksime taip pat teisėkos institucijoms. Siekiama kurti naują rinką biologinėms trašoms. Toliau. Atliekų tvarkymas yra, žinoma, svarbus klausimas, kas klausimas ir siekiama numatyti tikslus tam tikrus nuo bendros atliekų kiekio ir taip pat numatyti tam tikrą simbiozę su pramonė. Labai įdomu matyti, kaip pramonė pačiai pasinaudoja atliekų srautais tam tikrais, arba kaip įvairios naujos įmonės ateina į, į pavyzdžiui, iš tradicinės pramonės rytis ir pasinaudotis tais e, atliekų srautais. Manau, kad tai yra ateities verslo modelis. Na, turbūt čia ir baigsiu, nes laiko nebeužtenka. Ačiū visiems už pasidalinamą nuomonėmis, ačiū už klausimus. Teskime toliau šias diskusijas tikrai. Mums labai naudinga, mums labai svarbu girdėti, ką šio, šio komiteto nariai mato kaip prioritetus. Ačiū. Dėkoju vicepirmininkui Katainen už tai, kad atvyko, taip pat už tai, kad taip išsamei atsakė mūsų klausimus. Klausimų tikrai buvo labai daug, labai ačiū. Tęsime toliau struktūrinį dialogą ir ateityje. Ačiū.